Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, cher Kolleg. Mėly kolegos, mielos kolegės. Prašau sėstis į vietas. Ich darf alle ganz herzlich. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai pasveikinti visus susirinkus į paskutinį biudžeto komiteto posėdį šiais metais Bruselėje. Biudžeto komiteto pirmininkas negali dabar dalyvauti posėdėje, taigi aš pirmininkausiu šiam posėdžiui, tačiau e, pirmininkas nori pranešti, kad e, gruodžio 2 ir 17 dienomis nebus biudžeto komiteto posėdžių. Taigi, galiu pasakyti, kad šis posėdis yra paskutinis Briuselė šiais metais. E, gali atsitikti taip, esant reikalui, e, kad e, trumpam susitiksime gruodžio 9 dieną Strasbūrė, tuomet gali įvykti trumpas biudžeto komiteto posėdis, bet tik tuomet, jeigu to būtinai reikės. Na, o šiaip, e, ko gero, šis posėdis yra paskutinis šiais metais. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Taigi visa tai, apie ką mes kalbėsime, bus transliuojama visam pasauliui, na, o visas pasaulis gali mūsų klausytis. Paskutiniai duomenys apie e, įgyvendinimą gali būti taip pat rasti internete. Nors manau, kad daugelis kolegų ko gero džiaugiasi dėl to, kad mes per pastarąsias savaitės Plenarinės sesijos metu patvirtiname tiek daugiametę finansinę perspektyvą, tiek 2014 metų biudžetą. Äh, ich weiß es nicht. Ehm, nesu tikra, bet e, lik ir girdėjau, kad e, mes sulaukėme lankytojų, tai yra žurnalistai iš Lenkijos, ponas Kozlovski E, juos pakvietė. Nežinau, ar jau visi žurnalistai iš Lenkijos čia susirinko, bet bet kokią atveju, jeigu jau esate, tai sveikinu pas mus atvykus. Ar tai yra šie abu žurnalistai? Ko gero, tai panašu, kad nematau to, kas man yra panosimi, sako pirmininkė, taigi sveiki atvykę ir tikrai galite mus filmuoti. Dabar pastarųjų posėdžių e, protokolai. Turime spalio 17 ir lapkričio 5 dienos protokolus. Įprastinė procedūra. Jeigu niekas neturi jokių pastebėjimų iki šio posėdžio pabaigos, tai laikysime, kad šie protokolai yra patvirtinti Na, bet jeigu turite kokiu nors e, pastabų, tai tai atsižvelgsime. Dabar lapkričio 14 dienos protokolas. Jo dar negavome, bet jis pasirodys visiškai netrukus. Kaip jau matėte, visų pirma, mes pradėsime nuo balsavimo. Ir aš tikiuosi, kad visi iki vieno atsinešate savo balsavimo korteles. Mūsų čia yra tikrai daug. Galbūt yra ir tokių narių, kurie neatsinešia korteles. Na, bet jeigu kažkas kortelės neturite, tai mes jūsų balsą priskaičiuosime. Taigi siūlau pradėti nuo balsavimo. Ir pradėkime nuo aštunto darbo tvarkės klausimo. Sorry, uh, so then I have the S&D vote. that's okay. yeah, that's okay. I know, I know. So, um, Tagespunkt numero 8. Taigi, aštuntas darbo tvarkės klausimas. Tai yra Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas Danijoje, Vestas. Jan Kozlovski yra pranešėjas. Na, dabar balsuosime. Iš viso yra devini pakeitimai. Aš siūlau balsuoti iš karto už pirmus penkis pakeitimus. Taigi, kas už visus penkis pakeitimus? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Neaišku, patikrinkime elektroniniu būdu. Čekaj to bo. Das ist der zweite, der keine Abstimmungskarte hat. Oh. Panašu, kad yra narių, kurie neatsinešė balsavimo kortelės. Gerai. Priskaičiuosime. Ar jau visi pabalsavote? Taip? Taigi 14 už, 12 prieš, primta. Ivailo ir Richard už ar prieš. Prieš, sako pirmininkė. Aš žinau, jisai yra prieš. Toliau septintas pakeitimas ir aštuntas, kas už šiuos du pakeitimus. Kas prieš, kas susilaiko, primta. Toliau devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau Elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo. Taigi elektroninis balsavimas. Down. He's against. Okay, it's good. Everybody has got it. Haben alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Puiku. 24 už, 3 prieš. Priimta. Kuo nuoširdžiausiai sveikiname Janą. Toliau e, kitas e, pranešimas dėl globalizacijos padarinių fondo. Šį kartą e, tai yra dokumentas susijęs su Suomijos paraiška Nokia. Naranjo Skobar yra pranešėjas. Yra pateikti septyni pakeitimai iš MPL komiteto. Ar galime balsuoti dėl jų visų iš karto? Ne. Dėl kurio negalime? Dėl trečio negalime. Taigi pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už. Taigi, kas už ketvirtą pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Šeštas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Septintas pakeitimas kas už, Kas susilaiko, sako pirmininkė. O kas prieš? Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas už? Jūs už. Taigi aštuntas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Puiku. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Dar trūksta vieno kito balso, sako pirmininkė. 25. 25 už, 3 prieš. Taigi, priimta. Sveikiname pranešėją. Toliau galime eiti prie kito klausimo. Vėlgi globalizacijos fondas, Fast Solar, tai yra saulės baterijos, saulės kolektoriai Vokietijoje. Yra Ample pakeitimų. Jų iš viso yra penki, ar galime balsuoti dėl visų iš karto? Panašu, kad ne. Taigi pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Okay. Ein Moment. Ja. Inge muss noch okay, ähm, ihre Karte einstecken, ja. 24, 25, no, it's too late. 25, 26. 26 and 3 against. Ja. 26 and 3. Yeah. Okay. 26. Taigi 26 už, 3 prieš. Primta. Toliau. Europos ilgalaikių investicijų fondai. Eidar pateikė šį pranešimą. Yra trys pranešėjos pakeitimai. Ar galime balsuoti dėl visų trijų pranešėjos pakeitimų iš karto? Eider nori pateikti pastabų, prašom. Sí, gracias, presidenta, perdón. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad pristatau kai ką prieš pat balsavimą, bet noriu uh, paaiškinti porą dalykų. Visų pirma, dėl penktojo pakeitimo, kurį patikiau pati, kaip pranešimo autorė. Jį patikiau, nes yra, iškilo problemų su tekstu, bet galbūt tai yra vertimo problema. Galbūt mano anglų kalba nėra tobula, bet peržiūrėjus vertimus pamatysite, kad jie nėra tapatus. Ir todėl aš pateikiu pakeitimą savo pačios pakeit pakeitimui, kur kalbama apie tas valstybės narės arba trečiasias šalis. Tai yra, norėjau akcentuoti, kad kalbame apie valstybę narę arba trečiąją šalį, tai lingvistinis keblumas. E, kitas pakeitimas susijęs su ta pačia problema atrodo, kad pakeitimas buvo patiktas italų kalba, bet aš nesuprantu, kas ten siūloma, nes nėra sąsajų tarp originalaus komisijos pasiūlymo ir e, pakeitimo autoriaus teksto. Turiu su juo tai išsiaiškinti, siūlau, bet kokiu atveju balsuoti prieš tą pakeitimą, nes tai pakeitimas konstatuojamosios dalies punktui ir tai yra vienas iš pamatinių aspektų ir manau, kad tuos klausimus turėtų uh, spręsti pagrindinis komitetas. Siūlau balsuoti prieš tą pakeitimą, kad išvengtume problemų, jei būsime įtraukę į pranešimą kažką, ko niekas iki galo nesupranta. Dabar galime balsuoti. Taigi, pranešėja viską paaiškino ir aš dabar noriu pastirauti, ar galima balsuoti dėl ketvirto, penkto, šešto pakeitimų iš karto. Taip, kas už šiuos pakeitimus, kas prieš kas susilaiko, priimta. Toliau du pakeitimai, kuriuos pateikė Dominik Rikė, tai yra 15 ir 16 pakeitimai. Ar galime už juos balsuoti kartu? Ne? Tuomet 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas ir aštuntas pakeitimai, kuriuos patikė pranešėja. Kas už juos? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau. Konstatuojamosios dalys. Devintas pakeitimas jį pateikia Dominik Rikė. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Dešimtas pakeitimas. Jį pateikia Dominik Rikė. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Jį pateikia Silvestris kaip ir sustarėme šį pakeitimą atmesti, kas už. Taigi, kas prieš, kas už, kas susilaiko, atmesta. Truputį suklaidinau jūs tikriausiai, sako pirmininkė, atsiprašau. Dann kommen wir zu drei weiteren Änderungsanträgen. Toliau kiti trys pakeitimai, kuriuos pateikia Dominik Rikė. Ar galima už juos balsuoti iš karto, vienu ipu? Taip? Gerai, tai ir taip ir balsuokime. 12, 13, 14. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau. Trys pranešėjos pakeitimai. Pirmas, antras, trečias. Ar galime už juos balsuoti kartu? Taip? Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Kągi dabar yra galutinis balsavimas, jis vyks elektroniniu būdu. Hmm? Mhm. Haben alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Taigi 27 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname. Ja, eigentlich müssten wir jetzt ab. Kągi dabar turėtumėm iš tikrųjų balsuoti dėl ES Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo. Ar galėčiau paprašyti um, EFD e, pranešėjo atstovo tarti keletą žodžių. Mes neturime jokių dokumentų. Prieš balsavimą gal mums reikėtų šiek tiek informacijos. Gerbama pirminkė, gerbim kolegos, aš pakeičiu jūsų kolegą Rolandą Paksą. Jeigu jūs nieko prieš, trumpai pristatysiu šį klausimą. E, pirmiausia, noriu padėkoti biudžeto komiteto sekretoriatui už bendradarbiavimą ir pagalbą rengiančių nuomonės projektą. E, toliau atsižvelgiant į nepriklausomų sąjungos ir Rusijos ekspertų rekomendacijas, beremiantis mokslinio bendradarbiavimo patirtimi, susitarimo atnaujinimas dar labiau turėtų sustiprinti ir palengvinti abipusių bendradarbiavimą. E, šalis E, gyvendinant konkrečias mokslinių tyrimų programas galės ir toliau nenutrūkstamai keistis žiniomis ir praktinė patirtimi. Atnaujinus šį sustarimą mokslo bendruomenėms, pramonės atstovams ir piliečiams bus suteikiama daugiau mokslinių žinių, dėl kurių atsivers daugiau galimybių patekti į rinką. Sustarimo gyvendime planuojama skirti 0,55 milijonų eurų. Labai svarbu, kad šios lėšos būtų naudojamos efektyviai, racionaliai ir pagal paskirtį, užtikrinant, kad programai dalyvautų tikrieji mokslininkai ir tyrėjai, o ne mokslinių tyrimų administratoriai. Atsižvelgiant į tai, raginčiau komisiją didžiau ir griežčiau kontroliuoti lėšų panaudojimą. Manau, kad pramonės mokslinio tyrimų energetikos komitetas turėtų pritarti Europos bendrijos ir Rusijos federacijos vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimui dar penkeriems metams, tai yra iki 2019 metų. Tikiuosi, kad pritarsite mano pateiktai nuomonė. Dėkui Jums uždėmesi. Ja, vielen Dank, äh, liebe... Labai ačiū. Mėly kolegos, taigi dabar turime um, nuspręsti, ar mes pasisakome už susitarimo atnaujinimą, ar prieš. Kas už susitarimo atnaujinimą? Pakelkite rankas. Kas už? Ačiū. O kas prieš? Vienas. Kas susilaiko? Niekas. Taigi, priimta. Ir dabar galime pereiti prie perkelimų. Galėčiau pastirauti EPP koordinatorius, ar jis galėtų perimti Giovanni Lavyje pranešimo dalį. Sí, gracias, eh, presidenta. Eh, desafortunadamente, el colega Lavija no puede estar presente hoy. Ačiū. Pone pirmininkė, aš atsiprašau, kad ponas Lavija šiandien negali dalyvauti posėdėje. Aš nežinau, kokie politinio pobūdžio įvykiai vyksta Italijoje šiandien, bet jis dėja negali dalyvauti šios dienos posėdėje. Taigi kalbame apie asignavimų perkelimus 31, 38 ir 32. Čia kalba eina apie pristaikymą prie globalizacijos fondo. Pranešėjas mano, kad mes turėtume balsuoti dėl šių trijų e, kartų, nes jis e, jiems pritarė. Toliau perkelimai 33, savarankiškas perkelimas ir čia kalbam eina apie rizikos kapitalo fondą. Taip pat fondas dėl pagalbos mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, jis taip pat pasisako už. Ir 34. Tai yra perkelimas iš vienos eilutės į kitą pagalbos ūkiams Jotkalnyjoje. Šis perkelimas nebuvo tinkamai įvykdytas dėl to, kad kai kur, nebuvo baigtos kai kurios administracinės procedūros, todėl buvo patiktas papildomas prašymas dėl perkelimo. Pranešėjas pasisako už, tai toliau 36, 8 milijonai eurų, kalba eina apie įsipareigojimus, apie skubos priemonės, pagal stabilumo fondą pranešėjas taip pat jį remia, toliau 38. 70-77 eurai iš mokėjimų rezervo tarptautiniams žuvininkystės susitarimams. Ir šis perkelimas yra būtinas siekiant užbaigti žuvininkystės susitarimą su Mauritanija. Toliau 40 prašymas dėl perkelimo. Yra numatyta konkreti perkelimo suma indėliai iš tarptautinių organizacijų, kurių tikslas e, padėti tvarkyti finansavimo. E, ir paskutinis 0,3 milijonų perkelimas iš rezervo susijęs su tarptautiniais žuvinkystės susitarimais, e, žaliojo kyšulio šalyje. Giovanni Lovija dar kartą noriu pakartoti kad atsiprašo už negalimą dalyvauti, bet pritarė šitiems prašymus dėl perkelimo. Ačiū. Ačiū. Tai mes e, ir balsuosime dėl kiekvieno e, prašymo perkelti atskirai 28, 31, 32. Dėl jų galima balsuoti vienu ipu, nes jie visi susiję su globalizavimo fondu. Taigi, kas už lėšų perkelimą 28, 31, 32 kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau balsuojame dėl 33 perkelimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 34 perkelimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 36 perkelimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Taigi 38 perkelimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Keturiasdešimtas perkelimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Keturiasdešimt pirmas perkelimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Gerai, tai tuomet galime pereiti prie kitų skirsnių. Tačiau prieš tai. Panašu, kad kažkas prašo žodžio. Taigi, dėja šiandien nėra pranešėjo, bet koordinatorius galbūt tars keletą žodžių, tačiau prieš tai aš dar norėčiau kreiptis į komisiją, kurgi generalinis direktorius, berots jį ką tik mačiau, sako pirmininkė, štai ten salės gale. Taigi norėčiau pasiterauti generalinio direktoriaus arba šiaip komisijos atstovų, ar jūs turite ką nors pridurti, gal norite pakomentuoti pasiekmes E, kas atsitiktų, jeigu 2011 metais nebūtų atlikta atlyginimų korekcija? Ką apie tai mane auditorumai? Oui, merci, euh, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. E, komisija atsižvelgia į teisingumo teismo sprendimą. Tas sprendimas e, yra susijęs su procedūromis ir komisija tuo tarpu e, aiškinasi, kokį tinkamą atsakymą reiktų parengti reaguojant į tą teismo paskelbtą sprendimą. Tuo tarpu galėčiau pasakyti tiek. Ačiū. Okay, um, die Prüfung läuft. Kągi, tyrimas vyksta, ko gero jis truks iki kitų metų. Aš jau sakiau, kad mūsų paskutinis posėdis vyksta šiandien. Nebent įvyks kažkas tai labai skubaus, tai tuomet e, dar įvyks vienas biudžeto komiteto posėdis Strasbūrė gruodžio 9 dieną. Taigi mes jūsų tyrimo rezultatus e, išgirsime tik tais kitais metais. Monika, ačiū. Aš norėčiau pasakyti štai ką. 2013 metais e, nebėra lėšų perkelimui, tačiau mes turime susitarimą su Europos komisija ir taryba. Jeigu turėtų būti kokiu nors pakeitimu arba korekcijų, kurių šiuo metu nėra, tai reikės atitinkamo papildomo, papildančio biudžeto kitiems metams, ne, jeigu teismas primto atitinkamą sprendimą. Taigi panašu, kad dar turėsime palūkėti teismo sprendimą. Tikrai labai įdomi situacija. Pirmininkė, na, bet tikrai dabar neturėtumėm iš anksto pradėti komentuoti teisingumo teismo sprendimą. Aš tiesiog pasteiravau, ar jau iš anksto galima galvoti apie kažkokias pasiekmes, panašu, kad ne. Dabar suteikiu žodį koordinatoriui. Prieš tai panas Artong. Ik wou een hele kleine kanttekening. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti keletą žodžių apie C8. Čia kalbama apie e, kompiuterių įsigijimą. 11 1100 e, kompiuterių prašoma, tai sudaro 0,94 milijonus eurų. Ir e, iš tiesų tai sudaro netgi dar daugiau, daugiau negu 13 tūkstančių eurų. Gan didelė suma, palyginus su suma, kurią reikėtų sumokėti Niderlanduose. Äh, wir fragen gleich ähm, äh, unsere Administration. Iš karto äh, kreipiuosi į Ingeborg. Aš äh, norėčiau dar tarti keletą žodžių apie tai, kokias pasiekmes turėtų nepanaudotos lėšos. Aš noriu pastarauti, apie kokias sumas konkrečiai kalbame, kokios sumas buvo nepanaudotos. Mane domina komisijos biudžetas, ne parlamento biudžetas. Also, ich krieg gerade gesagt. Mane informavo, kad komisija turi pateikti naują pasiūlymą. Mes kol kas dar nežinome, koks yra nepanaudotų lėšų dydis, kol kas dar nėra žinomos pasiekmes, nepadarytos išvados. Jeigu aš teisingai supratau generalinį direktorių, tai jisai sakė, kad teismo primtas sprendimas e, susijęs su procedūra procedūrai. Apie atlyginimų kofici... padidinimo koficijantą dar nepasakyta nieko, buvo tiesiog komentuota pati procedūra. Kokios bus viso to pasiekmes, komisija apie tai mums praneš kitais metais ir pateiks pasiūlymą dėl papildomo biudžeto, taigi kol kas mes dar nežinome konkrečios sumos. Atleiskite, kad dar pasitikslinsiu. Klausimas buvo štai koks kiek yra numatyta dabartinėme biudžete atlyginimams didinti. Panašu, kad nieko nėra. Buvo pasakyta, kad komisija pateiks pasiūlymą dėl papildomo biudžeto, bet jį gali atmesti taryba. Tai ką tuomet darytų komisija? Ar įteiks naują pasiūlymą? Panašu, kad ne. Uh, Man atrodo, kad teismo sprendimą galima interpretuoti įvairiai. Aš manau, kad vis dėlto um, tai yra ir tam, tam tikras politinis interpretavimas. Inge, bet kol kas skaičių dar nėra. Dabar e, kalbame apie komisijos biudžetą, vadovaujamasi įprastinė procedūra. Komisija nori išvengti tarybos nepritarimo. Dėl komisijos biudžeto nėra priimtas joks sprendimas, taigi kol kas mes nieko konkretaus nežinome. Mes nežinome, kaip galėsime įtakoti komisiją tam, kad ji padarytų teisingas išvadas. Šiuo metu negalime nieko padaryti mes e, dabar pakalbėkime gal apie perkelimą kitose skirsniuose. Ačiū, ponia pirmininkė, niekas negali būti e, nupirktas e, biudžeto komiteto posėdžiuose prieš perėdamas prie pasiūlymų, prie perkelimų. Uh, parlamentui ir kitoms institucijoms bendrajame biudžete, aš noriu prisidėti prie anksčiau vykusių diskusijų. Kai tik komisija apsispręs, mes e, svarstysime, kokios bus to sprendimo pasiekmes ypač mokėjimams ir naujai finansiniai sąrangai. Kaip komisija bus pasirengusi, tokios diskusijos tikrai būtų vertingos e, biudžeto komitete. Derek Vogan vardu, kuris E, dalyvauju kitame parlamento renginyje, e, kalbėsiu ir pasiūlysiu keletą perkelimų, daugelis jų yra susijęs su parlamento biudžetu. Tai yra perkelimai susiję su e, lėšomis numatytomis jaunimo renginiui kitais metais. Kiti du perkelimai yra susijęs su informacinių technologijų įranga bei pokyčiais parlamente, SISPERS sistema ir kita yra susijusi su papildomais įrenginiais. Taip pat perkelimas devintas yra susijęs su mokėjimais už narių keliones. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir akcentuoti tą e, faktą, kad galbūt reikėtų sutrumpinti dviejų metų laikotarpį, prašant padengti kelionės išlaidas, išlaidas nes dviejų metų laikotarpis atrodo pernelik ilgas. Taip pat yra keletas perkelimų susiję su um, atlyginimais parlamento padėjėjams, taip pat yra perkelimas dėl lėšų pastatui Luksemburgė paimamas iš 95 eilutės. Čia bus bandoma sutaupyti e, delspinigius, tai tokie yra perkelimai leistini, kalbant apie parlamentą ir ponę pirmininką, jeigu leisite, aš norėčiau paminėti keletą papildomų perkelimų, kurie yra siūlomi padaryti. Jie yra susijęs su duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų 80 tūkstančių eurų numatytą sumą. E, tai yra vidinis perkelimas susijęs su renginiais ir statybos kainomis. Pranešėjo vardu siūlau pritarti šiems perkelimams. Ačiū. Okay, get... Kągi, prieš pradedant balsuoti, norėčiau paprašyti Keitį sureaguoti į klausimą dėl uh, E, kainų susijusių su planšetiniais kompiuteriais. Ačiū pirmininkė. Kaip matote, pasiūlymo dėl perkelimo tekste e, numatoma vidutinė vienos tabletės kaina yra 854 eurai ir taip pat numatomos lėšos aptarnavimo biurui, taip pat kai kurių reikalingų techninių aplikacijų. Uh, aptarnavimui, pavyzdžiui, į komicijų svetainiai, taip pat tai apima išlaidą susijusią su e, darbo be popierių e, dėgymu ir tie planšetiniai kompiuteriai e, visų pirma bus skirti tiems parlamento darbuotojams, kurie labiausiai yra, kuriems tai yra aktualu dėl, jo, dėl jų darbo. Ir mes e, 2014 birželio mėnesį rengėmės aprūpinti parlamento narius e, tai, tai, tai, tai, tais E, įrenginiais, kurie e, jiems bus naudingiausi, nes kitaip iškyla rizika, kad mes prarasime, e, prarasime tokią galimybę. Labai ačiū. Na, aš tikiuosi, kad Europos parlamento nariai um, vėliausiai pavasarį gaus planšetinius kompiuterius, taigi į naują kadenciją išrinkti parlamento nariai tikrai galės. Um, su jais jau dirbti. Aš irgi noriu šitą pridurti ne apie Europos parlamento narius, bet apie administraciją, kuri gaus planšetinius kompiuterius. Mes čia lėšas nurodėme eilutėje, kur parašyta paperless. Taigi mes biudžete numatėme ir tam tikrą mažinimą. Pirmininkė. Na, net neklausiu, ar iš karto dėl visko balsuosime. Manyčiau, kad reikėtų atskirai balsuoti dėl kiekvieno perkelimo, taigi pradėkime nuo C4. Kas už C4 perkelimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. C7. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. C8. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. da, ah, das ist äh, die, ah, da werden wir nicht nur die Mittel übertragen. Mes iš karto turime kreiptis ir darbo grupę. Iš karto darbo grupė turėtų būti um, įpareigota sutrumpinti laikotarpį tam, kad būtų galima e, viską iš anksto planuoti. Man atrodo, visiškai pakanka vienerių metų laikotarpio, dviejų, yra, dviejų metų yra per daug. George, Monika ir visi kiti, tikiuosi, kad iškelsite šį klausimą darbo grupėje. Man atrodo, kad e, tikrai geriau būtų vieneri metai. Toliau C9, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. C10. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. C12. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Primta. Na, o dabar Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau galime pereiti prie pastatų politikos. Bet kokiu atveju šiandien turėtumėm dėl to balsuoti. Prieš tai Monika gal mums kai ką dar paaiškins. Monika, prašom. Apie... Papasakokite apie pastatų politiką. Taip, ačiū. Visų pirma, norėčiau pateikti labai paprastą prašymą, kadangi šis posėdis turėtų būti paskutinis, tai dar noriu paminėti du pastatus. Vienas iš jų yra E, Luksemburge. Tai yra vadinamas Gold pastatas. Žmonės reikės kažkur perkelti. Mes bandome sutaupyti 2,5 milijono eurų. E, viskas yra pratesime dviej, dar dviejams metams palankesnėmis sąlygomis ir mums buvo pažadėta, kad e, tikrai mums bus pateiktos geresnės sąlygos ir aš siūlyčiau uh, E, pritarti e, dėl Gold pastato, tuomet nereikės apie tai kalbėti gruodžio 9 dieną. Ar kolegos tam neprieštarautų, klausė pirmininkė. Mes čia neturime išreikšti savo nuomonės, bet tiesiog e, pritarimą, ar ne? Na, o dabar EBA. EBA pastatas. Na, čia viskas yra truputį sudėtingiau Europos priežiūros institu, bankų priežiūros institucija, kaip jau nekartą sakiau, mūsų neinformavo. Jis sudarė sutartį šių metų vasario mėnesį. Na, bet paprastai tiek taryba, tiek Europos parlamentas tokius sustarimus turėtų tvirtinti. Ir akivaizdu, kad institucija viršijo teisės aktuose numatytas ribas, taigi buvo pažeista biudžeto disciplina. Pirmą kartą e, taip atsitiko. Mes anksčiau ginčytavomės, ar kaina yra per didelė, ar per maža. Pavyzdžiui, prisimena, kas atsitiko su medicinos agentūra, tiksliau medicinos prietaisų agentūra Londone. Čia buvo sudarytas susitarimas e, be parlamento ir tarybos pritarimo. Taigi, mes turėtumėm aiškiai pareikšti, kad buvo pažeista biudžeto disciplina. Antra, e, institucija patyrė pernelik daug kaštų, nes šis naujas pastatas yra žymiai brangesnis negu kad e, vaisto agentūros pastatas. Aš galiu pateikti um, tokius skaičius. Um, buvo viršita kvadratinio metro kaina tūkstančių e, eurų. Iš tikrųjų labai aukštos kainos. Ir uh, restruktūrizacijos išlaidos ir baldų, išlaidos baldoms, baltams yra aukštesnės negu kad nuomos kaina. Taip pat noriu paminėti, kad tarkim devintame aukšte dalis patalpų e, jau pernomo, išnuomotos ir tarsi norime ir likusias e, devinto aukšto dalis išnuomoti. Tai būtų virš šimto tūkstančių eurų. Na paprastai EBA, Europos bankų priežiūros institucija, mums turėjo apie tai iš anksto pranešti. Na ir kai mums yra pranešama, tai mes galime greitai reaguoti, bet mes negalime primti jokio sprendimo neturėdami dokumentų, tai yra tiesiog neįmanoma. Taigi, e, man atrodo, kad susidūrėme su problema mes turėtumėm pasakyti, kad buvo pažeisti teisės aktai. Bet jeigu dabar reikės nutraukti sutartį, tai tuomet kainuos viskas dar daugiau. Vėlgi tai yra neprasminga. Taigi mes turėtumėm pareikšti, kad buvo pažeista biudžeto disciplina. Komisija turėtų būti paraginta padaryti išvadas ir užtikrinti, kad daugiau taip neatsitiktų e, juk negali būti taip, kad Europos bankų priežaros institucija ar kažkokios kitos agentūros nesilaikytų terminų. E, agentūros mus turi informuoti. Kalbame apie Europos bankų priežiūros instituciją ir aš tikrai esu labai nusivylusi, nes e, visos kitos agentūros e, viską suprato, o štai čia nesuprantu, kodėl Europos bankų priežiūros institucijai taip sunku laikytis biudžeto disciplinos. Juk E, man atrodo, kad bankų priežiūros e, pareigūnai paprastai skaito žymiai sudėtingesnius tekstus negu kad tokios sutartys ir tokių starčių nuostatos. Taigi, mes norėtumėm, kad Europos audito rūmai peržiūrėtų sudarytą sutartis ir pasižiūrėti, ar, pasižiūrėtų, ar ten nekyla dar kokiu nors problemu. Ir mes turėtumėm paraginti EBA, Europos bankų priežiūros instituciją, kad ji kitą kartą iš anksto mus informuotų apie sudaromą sutartį, o ne po to. Taigi susiklostė tikrai labai nepavydėtina situacija ir aš dėl to pasirinkau štai tokią formuluotę. Mes negalime e, pritarti, nes procedūra nenumatytas pritarimas vėliau, bet mes negalime reikalauti, kad sutartis būtų nutraukta, nes tai dar daugiau kainuotų. Jeigu sutartis būtų nutraukta, tai būtų dar daugiau komplikacijų. Europos bankų priežiūros institucija praktiškai negalėtų veikti. Taigi mes turėtumėm paraginti komisiją pasirūpinti, kad daugiau taip neatsitiktų. Ir mes turėtumėm atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, kas iš tikrųjų atsitiko. Aš tikiuosi, kad kiti kolegos tam pritarė. Na, aš pasistengiau nekalbėti labai agresyviai, sako kalbėtoja, nors tikrai man labai sunkiai tai sekasi, žiūrinti nuomos sutartį. Turėjau tai prisipažinti. Komisaras Barnie e, pažadėjo, kad jis e, irgi pasigilins į išvadas ir mes e, turime nurodyti ir agentūrai, padaryti atitinkamas išvadas tam, kad ateityje tokia situacija nesusiklostytų. Negaliu kalbėti dar švelniau ir negaliu teigiamai balsuoti dėl tokios nuomonės. Thank you. Die kriegen, die kriegen eine Schulung, das ist äh, schon mal das Gescheiteste. So, jetzt George Lein, dann Jens Geier, dann Dominique Riquet. Äh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti Monikos išsakytam nusivylimui dėl šio konkretaus atvejo. E, Monika kalbėjo apie tai, kad procesas turėjo būti kitoks Ir e, šiuo atveju ši bankių priežiūros institucija visiškai nesilaikė nu, numatytų procedūrų ir dėl to kyla pagunda atmesti tai. Bet tai reikštų, kad viskas mums kainuotų dar daugiau galbūt. Todėl tenka pritarti šiam pasiūlymui, bandyti susitarti. E, dėl šio pasiūlymo iš tikrųjų mes esame įstrigę tarp Scilės ir Charibdės ir bandome išlaviruoti. Bet turime nusiųsti atitinkamą žinę Europos bankų priežiūros institucijai. Visų pirma, jeigu jie mm, kitą kartą nesilaikys numatytų procedūrų, mūsų komitetas nedvėjodamas pasipriešins e, tokiems pasiūlymams, kuomet vėliau reikės e, pritarti naujo pastato e, skirimui ar, arba naujos būstinės išrinkimui. Antras svarbus dalykas e, vert, vertė gaunama už pinigus šiuo atveju. Mums atrodo, kad e, tai kvepia rimtų lėšų švaistimu, tačiau mes, kaip parlamento nariai, nesame kompetitingi tai spręsti. Tokius klausimus nagrinėję ir priimus sprendimus priima auditoriai. Biudžeto kontrolės komitetas galėtų taip pat tuo pasidomėti ir bent jau. E, pabarti juos smarkiai kritiškai, jeigu taip yra. Aš nebejoju, kad kolegos tai ir padarys. Taigi, aš išvelgiu dvi didelės problemas proceso nesilaik, procedūrų nesilaikimas ir klausimas, ar tai iš tikrųjų yra geras sandoris, ar iš tikrųjų už tos pinigus ta, ta, tokia vertė gaunama. Ir mes biudžeto komiteto vardu turime juos perspėti, kad jeigu dar kartą bus nesilaikyta procedūrų, uh, mes pasipriešinsime panašiems finansiniams sandoriams ateityje. Mal teuer zu stehen. <laughs> gleich, gleich, Monika, du zum Schluss bitte. Monika, dar suteiksiu tau žodį vėliau. Dabar Jens Gajer, paskui Dominik Rikė, Richard Ashwood, o tada Monika. Prašom. Taip, Juta, jau sakėte, kad tikrai Reikia viską įvertinti. Jeigu aš gerai prisimenu, taryba buvo priemusi sprendimą Paryžiaus, Frankfurto ir Londono dėl Paryžiaus, Frankfurto ir Londono agentūrų. Tarybos sprendimas buvo pagrystas, bet atrodo, kad Londono atveju panašu, kad e, buvo E, agentūra priversta išsinuomoti pastatą pačią aukščiausią kainą. E, bet kokiame kitame Europos mieste panašų pastatą, ko gero, būtų galima buvo išsinuomoti žymiai pigiau. Taigi, man atrodo, kad e, reikėtų aiškiai pasakyti, kad ne Europos parlamento noras buvo, kad ta agentūra įsikurtų pačiame brangiausiame mieste. Ir dar vienas klausimas Monikai. Ar komisija vadovavo visam tam nuomos sutarties sudarimo procesui, ar už tai neturėjo būti atsakinga valdyba ir jeigu taip, tai kokia buvo valdybos sudėtis? Monika, užsirašykite klausimus, vėliau suteiksime jums žodį. Dabar Dominik, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, nedaug ką dar galima pridurti prie to, kad mes esame e, ir supykę, ir, ir truputį nusivylę, e, ir Ir iš tikrųjų tai nėra Paryžiaus kainos, tai yra kainos, kurios netgi netitinko Paryžiaus rinkos kainų ir tie žmonės, kurie visą šį klausimą tvarkė, nepasirūpino kai kuriais dalykais. Turiu klausimą, Monika ar kažkam kitam. Kas pasirašo sutartį? Kas yra įgaliotas tai daryti, tą daryti ir, ir kas atsakingas už tai, kad reglamentos e, kad reglamento įgyvendinimas nėra užtikrintas. Jeigu sutartis nebus sudaroma, atrodo, kad viskas kainuos dar brangiau. Bet kas yra įgaliotas pasirašyti tokią sutartį? Tikriausiai agentūros vadovas, direktorius. E, ir kas, kaip ES institucijų vardu įsipareigoja tokiam e, susitarimui nesilaikant galiojančio reglamento ir dar nepaisant visų, negyventinus visų numatytų procedūrų. Ir jeigu taip atsitinka, ar tas pas, pas, parašas po sandorių netampa negaliojančių, nes tas asmuo kaip ir neturėjo teisės tai padaryti. Reikia labai atidžiai viską išnagrinėti ir e, tenka ne tik apgailestauti dėl to, kas įko, bet tai yra skandalingas atvejis. Ir reikėtų imtis mo, priemonių, kad ateityje tai nepasikartotų, kaip sakė Monika. Aš e, nedvėjodamas imčiausi ir sankcijų prieš tuos asmenys, kurie yra atsakingi ir kurie E, tai padarė ir įsipareigojo nesilaikydami numatytų procedūrų. Reikia surasti kaltuosius ir išsiaiškinti, e, išsiaiškinti ką sandorių, to sandorio kontekste, kokias pasiekmes tai reiškia. Ank, um... Labai ačiū. Richard, prašom. Um, chairman, thank you very much. I, I just want to speak in... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti Monikai Ir iš tiesų jie labai išmintingai priejo prie šio klausimo. E, mano turimos žinios e, man teigia, kad e, tokie dalykai yra visiškai nepriimtini. Iš tiesų, tai ne pirmas toks atvejis, kai nesilaikoma reglamento ir procedūrų, kurios yra labai aiškiai apibrėžtos. Ir iš tiesų man net sunku patikėti, kad kalba eina apie Europos bankininkystės instituciją, kuri nesilaiko reglamento. Uh, Iš tiesų tai verčia mane suabejoti profesinę institucijos kompetenciją. Taigi iš savo turimų žinių aš manau, kad pastato pasirinkimas yra neprimtinas. Ir žinoma, parlamentas to kontroliuoti negali, bet kalbant atvirai, visa tai yra gan keista. Vaistų agentūra yra įsiskūrusi Londone, taip pat Canary Wharf rajone ir atrodo, kad ši agentūra veikia e, finansų sektoriaus e, rajone. O Europos bankystės institucija nori veikti Londono sityje. Taigi aš norėčiau sužinoti, kodėl taip atsitiko, pateikiau tokius klausimus, tačiau atsakymai buvo gan keisti kalbant apie infrastruktūrą ir jų pateikti argumentai nebuvo tinkami. Nepaisant visko, situacija yra tokia, kokia yra. Monika patikė pasiūlymą, mes neturime labai daug kitų pasirinkimo galimybių. Ir kalbant apie ateitį, mes turėtume užkirsti tokiems atvejams galimybę pasikartoti. Ir turėtume kreiptis į audito rūmus, prašydami, kad jie parengtų nuomonę šiuo klausimu. Aš tam pritariu tačiau tai užtruks daug laiko, kol sulauksime galutinius rezultatus. Taigi, ponė pirmininkė, aš noriu pasitirauti jūsų, ar mes turime galių pasikviesti EBA atstovus į mūsų posėdį ir paprašyti jų pasiaiškinti. Um, das... Taip, turime tokią galimybę, mes galime ir iš karto uh, pateikti tokį prašymą mes e, galėjome e, iš karto pasiteirauti direktoriaus. Galbūt prieš tai dar Monika atsakys į klausimus, bet prieš tai Salvador ir Jan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu labai konkretų klausimą. Šiuo konkrečiu atveju, kas yra atsakingas už tai, kad būtų saugomi ES finansiniai interesai ir kaip tokia apsauga turi būti užtikrinta. Uh, Ačiū pirmininkė, aš klausausi diskusijos, aš nieko nežinau apie šį atvejį, bet mano klausimas yra paprastas, tik nežinau, kas jie atsakys. Ar visa tai gali. E, niekuo niekam nebegrėsti. Niekas nenukentės, jokiam asmeniu nebus sankcijų, mes tiesiog apie tai pasikalbėsim ir tuo viskas baigsis. Pita, Angelika. Angelika, prašom. Ačiū. Jeigu mes turime galimybę taikyti sankcijas, tai tikrai atsakingi asmenys turėtų būti patraukti atsakomybėn. Nein. Also wir können die, die Frage. Ne, be abejo, tokį klausimą mes atsakyti negalime. Monika sakė, kad mes turėtumėm kreiptis į auditorumus, o taip pat ir į Europos komisiją. Galbūt dar galėtumėm pasiteirauti ir mūsų Europos parlamento teisinės tarnybos nuomonės. Uh, Monika, netrukus galėsite atsakyti į klausimus, bet prieš tai suteiksiu žodį EBA direktoriui. Na tikrai nežinau, ar jisai dabar galės mums kažką paaiškinti, bet gal tars bent jau keletą žodžių. Thank you very much. Um, thank you very much. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Be abejonės dabar nėra pakankamai laiko paaiškinti, pristatyti visą procedūrą biudžeto komitete, bet noriu pasakyti, kad esu pasirengęs ateiti į komitetą ir paaiškinti viską, papasakoti, kas įvyko ir paaiškinti komitetui ar pakomitečiui pristatyti visą procesą. Ka, ka, kai kas jūsų klausėte, kas pasirašė tą sandorį, aš pasirašiau. Aš esu tos agentūros, tos institucijos direktorius. Taigi aš. Ir noriu pasakyti, kad visų pirma, agentūra, kai ji pradėjo savo veiklą 2011-aisiais, ji jau tuomet turėjo pasirašysi sutartį tame pastate, kuriame ji yra šiandien ir tai ne mes išrinkome pastatą, mes jau dirbome, turėjome dalį to pastato, kai pradėjome dirbti, nes mūsų agentūra tapo trečiojo Level Free komiteto e, įpėdinė. Mes paveldėjome ankstesnės e, institucijos kontraktą 2011. Kai pradėjau ten dirbti, agentūra buvo labai nedidelė, bet, bet turinti labai daug planų plėstis e, pagal agentūr, patvirtintą agentūros reglamentą. Ir kai aš perėmiau šį postą, mes iš karto e, ėmėmės viešųjų pirkimų procedūros, pagal kad surastume patarėją, kuris mums padėtų susieškoti naują vietą Londone, nes mes esame Londone dėl to, kad tai buvo nuspręsta, kuomet buvo patvirtintas agentūros, agentūras teigiantis reglamentas. Taigi, pagal, laikydamėsi visų ES viešų pirkimo, viešųjų pirkimų taisyklių, e, susiradome e, nusavybės ekspertą, e, Ir paskui truko, vyko ilgas procesas ir 2011 pabaigoje mes pasirašėme sutartį. Po, ir mes tuomet jau plėtėmės. Kalbant apie darbuotojų skaičių, tuo metu e, agentūra jau augo, plėtėsi ir, ir išaugo trigubai per tri, dviejų metų laikotarpį. 2012 pradžioje su mm, nusavybės eksperto pagalba ištyrėme e, e, nusavybės rinka kai kuriuose Londono dalise, Londono Sičio rajoną, taip pat Canary Wharf, Canary prieplaukos rajoną ir peržiūrėjęs įvairius pasiūlymus, dalyvaujant visai mūsų valdančiajai valdybai, e, atsižvelgiant į tai, ką siūlė kai kurių pastatų savininkai, nusprendėme, kad turime persikelti į kitą pastatą, į kurį turėjome persikelti 2013 pradžioje, nes, kaip ponia Holma ir minėjo, mūsų e, e, nuomos sutartyje buvo numatyta galimybė mums nutraukti kontraktą ir padaryti tai 2012 birželį. Taigi mes turėjome galimybę nutraukti tą sutartį ir mes norėjome persikelti į mm, ekonomiškai e, našesnės patalpas mieste. Deja, dėl, dėl įvairių ekonominių e, tendencijų, dėl kitų dalykų, aš visiškai sutinku su išsakyta kritika. Aš per vėlai kreipiausi į pranešėją kad įvyktų tinkamas patvirtinimo procesas, kaip numatyta reglamente. Kito momento, kuomet jau mums reikėjo pasinaudoti nuomos sutarties nutraukimo nuostatą, bet mes padarėme viską, kaip laikėmės visų taisyklių, išsirink, ieškodami naujų patalpų, nes agentūrai būtų per daug kainavę bet mes tų terminų net, nesilaikėme, neišsikraustėme ir turėjome likti tome, toje pačiose patalpose iki um, sutarties galiojimo pabaigos kitais metais. Aš pasikalbėjau su pastatų savininkais ir aš paklausiau jų Aš pasakiau jiems, jog jeigu jie nori pasiūlyti konkurencingesnę, prieinamesnę nuomos kainą lyginant su kitais E, viešojo e, konkurso dalyviais, tai mes liktume tame pastate. Jie buvo pasirengę taip daryti ir mes, aš kreipiausi į rinkos generalinį direktoratą, aš komunikavau su komisija, e, prašiau jų patarimų ir 2012 pabaigoje galiausiai mus informavo. Laiškė, kurį gavome 2013 sausio mėnesį, kad biudžetą tvirtinančios institucijos nuomonė ir pageidavimu reikia pradėti naują atrankos procesą. O tuo tarpu mums reikėjo išplėsti patalpas, nes mes, mūsų darbuotojų skaičius nepaprastai augo. Pavyzdžiui, šiais metais Turime komisijai parengti 59 techninius standartus, turime surenkti 30 klausimų e, su priežiūros valdybo atstovais. Mums reikia didelių patalpų, o mes neturėjome galimybių, neturėjome patalpų renkti visus tuos renginius. Ir šių metų sausio mėnesį mane informavo, uh, kad pasirašyčiau trumpalaikę nuomos sutartį, informuočiau apie tai parlamentą ir pradėčiau e, kitų patalpų paiešką, laikantis visų numatytų reikalavimų, kad reikia skelbti naują konkursą pagal finansinį reglamentą. Ta ir padarėme. Aš pasirašiau sutartį vasario mėnesį, kaip ponia Halmar ir paaiškino, Ir tai, tai ir yra, taip ir yra nurodyta nuomonėje. Deja, kadangi nuomos sutartis buvo trumpalaikė, jį galioja iki kitų metų pabaigoje, visi, visos sutartis nustoja galioti tuo pačiu metu ir prireikus mes galėsime išsikelti. Pasirašėme ta, ta, tas trumpalaikės sutartis ir dėl, dėl, to, dėl to sutarties pobūdžio kainai išaugo ir, ir santykinai ji yra labai didelė. Galiu Jūs patikinti, kad visi viešieji pirkimai, kuriuos vykdėme, vyko konkurso būdu, mes per konkursus išsirinkome tai, ką išsirinkome, kai kurie bal, baldai yra panaudoti, uh, kai kiti baldai įgyti per viešųjų pirkimų konkursą, viskas, mes nieko nedarėme ne, nesilaikydami reglamento taisyklių, įsigydami baldus, aš suprantu, kad kainos yra didelės, tai yra brangus daiktai. O šiandien situacija yra tokia, kad dabar galiojančios sutartys galioja iki kitų metų pabaigos. Mes jau pradėjome e, ilgalaikės E, patalpų paieškas, nusintėme informaciją apie tai biudžetą atvirtinančioms institucijoms, tarybai ir parlamentui ir mes jau baigėme renkti e, atrankos kriterijus su biudžeto generaliniu direktoratu ir mes šiame parlamente tikimės gauti pritarimo naujam mūsų atrankos procesui. E, patalpų atrankos procesui. Tai tiek trumpai apie tai, kas įvyko ir noriu pasakyti, paaiškinti, kodėl įvyko tas procesas, kuris įvyko. Ir aš esu pasirengęs ateiti į jūsų komitetą bet kuriuo laiku ir pristatyti, paaiškinti, ką mes darėme, padarėme. Tikiuosi, kad nekalbėjau per ilgai. Nein, Sie waren mit Sicherheit nicht zu lang. Na tikrai nekalbėjote per nelik ilgai, labai ačiū už Jūsų pasisakymą. Monika Holmeier, prašom. Ačiū. Na, Jūs tikrai labai gražiai pakalbėjote, bet e, vis tiek sureaguosiu. Visų pirma, dėl kvadratinio metro kainos. Um, Kartais e, sakome, kad štai buvo išsinomotas pastatas, pastatas e, už palankę kainą, bet buvo pamiršta paminėti e, renovacijos kainos 1300 eurų už kvadratą. Iš tikrųjų tai yra daug Taip pat iš tikrųjų daug yra išleista ir konsultantams, tai daugiau kaip 500 tūkstančių eurų sutarčių nebegalima nutraukti. Pirmą kartą apie tai diskutavome 2012 m. gegužę ir beje nekarta buvo kalbėta ir telefonu su kompetitingais asmenimis, taip pat ir su pačiu ponų direktoriumi apie tai buvo kalbėta ir aš sakiau, kad būtina e, iš anksto apie tai pranešti ir mes prašėme kiek įmanoma anksčiau gauti visus dokumentus. Taip pat mes raštu kreipėmės į direktorių Enriją. Na ir e, problema e, buvo štai kokia. Visų pirma, buvo neteisingai įvardinta e, data, kada galima nutraukti sutartį. Tai buvo ne 2012 e, birželio mėno, bet Liepos mėno. Ir tikrai nebuvo galima elgtis taip, kaip buvo pasielgta. E, aš dar noriu sureaguoti tai, ką pasakė kolegos, visų pirma, ponas Gajar. Uh, E, agentūros direktorių, pona Enryje, mes apie tai informavome, taip pat ir vykdantai direktorių Ferkas, mes kalbėjome ne tik telefonu, bet keitėmės ir laiškais. Taip pat e, ir komisija ir komisarė e, irgi bandė įsikišti, bet vis tiek tokiai nelaimiai kelio nepavyko užkirsti. Taip pat, e, kalbant apie generalinio rinkos direktorato direktorių, tai tikrai yra labai konkretus, gerai dirbantis pareigūnas, tikrai galėčiau jį užstoti. Jis yra e, toks asmo, kuris visą laiką teikia labai pedantišką informaciją. Uh, Taigi tikrai nemanau, kad buvo kažkas negerai iš komisijos pusės. Manau, kad pati agentūra turėjo dirbti atidžiau. ES biudžeto e, procedūra yra visiems žinoma. Nuomojantis e, e, tokį brangų pastatą, ko gero buvo galima nujausti, kad tam reikės gauti leidimą. Galima buvo kažkiek tai labiau pasistengti iš agentūros pusės. Nežinau, kaip čia švelniau jums pasakius. Uh, Tikrai manau, kad agentūra turėjo tai žinoti ir manau, kad tikrai EBA pati turi prisimti atsakomybę. Ir aš ir mano biuras e, nekartą kėlėme šį klausimą. Ir paprastai aš kalbu labai aiškiai ir vienareikšmiškai, taigi ir su agentūra kalbėjau labai vienareikšmiškai. Taigi tikrai manau, kad atsakinga yra EBA. Ir tikrai e, mes turėjome laiku gauti informaciją, bet jas negavome. Dabar dėl kolegos Molder ir pačios nuomonės. Nuomonės šeštame punkte parašyta, kad Europos komisija turėtų padaryti atitinkamas išvadas apie visą šį atvejį. Uh, Kaip konkrečiai atrodys tos išvados, na, e, tai yra ne mūsų užduotis, tai yra komisijos užduotis, mes negalime komisijai nurodyti, parašyti vieną ar kitą dalyką. Akivaizdu, kad buvo pažįsta biudžeto disciplina, kad buvo pražiopsotas tas terminas, kada buvo galima nutraukti sutartį. Taip pat manau, kad e, reikia turėti omeny ir finansinės pasiekmes. E, ir manau, kad šį klausimą turėtų svarsyti ir biudžeto komitetas, ir audito rūmai dėl sutarties nutraukimo. Na, aš negaliu to reikalauti, nes nutraukus sutartį patirtumėm dar daugiau finansinių sunkumų ir EBA negalėtų dirbti. Taigi aš tikrai nemanau, kad sutartį reikėtų nutraukti ir beje netoks yra mūsų tikslas. Taigi, nuomonėje surašiau viską, kas būtina, negalėjau suformuluoti švelniau ir gražiau ir tikrai um, apgailestauju dėl tokios situacijos. ESMA ir EOPA atveju viskas yra kitaip. Na, šios agentūros taip pat yra įsikūrusios brangiose miestuose, Paryžiuje ir Frankfurte, tačiau e, jos pastatus išsinomavo palankiomis kainomis palankesnėmis kainomis. Ir, ir kalbant apie tas abie agentūras, tai jos nepažeidė biudžeto disciplinos. Ačiū. Dėkoju. Mes pakankamai padiskutavome ir dabar turėtumėm balsuoti dėl Holmeier pateiktos nuomonės. Na ir toliau, aišku, atidžiai stebėsime visą situaciją. Taigi, kas pasisako už tai, kad mes turėtumėm pritarti Monikos nuomoniai? Kas už? Kas balsuoja prieš? Kas susilaiko? Taigi primta. Und wir waren uns, glaube ich, vorher. Ko gero, mes jau kaip ir sustarėme dėl to, kad dėl kitų dviejų pastatų mes kaip ir sustarėme nuomonės neteikti, nes ten situacija yra paprasta. Monika, dar yra delegacija Egipte. Viskas ten vyksta gerai, reikia rasti pastatą, kur būtų galima užtikrinti saugumą, bet panašu, kad ten neturėtų kilti didelių problemų, viskas vyksta įprastinė tvarka ir tai, ką, ta informacija, kurią mums pateikė delegacija Egipte, yra visiškai normali, viskas ten tvarkoj. Taigi nuomonės teikti kaip ir nereikia. Pirmininkė, kągi, priartėjome prie balsavimo pabaigos. Zu dem Lieblingsbaby. Dabar galime eiti prie mėgstamiausios temos. Tai yra mėgstamiausias Inge kūdikis. Kalbėsime apie sustarimą dėl MFF Na tikrai labai gaila, kad vėl apie tai reikia kalbėti. Taigi, dėrybos dėl daugiametės finansinės programos ir dėl lankstumo mechanizmo panaudojant lėšas ir dėl to, kad e, esant tam tikromis aplinkybėmis galima nukrypti nuo prasnės procedūros, pavyzdžiui, kai kalbame apie Connecting Europe Facility, uh, 2012 m. spalio mėnesį mes nutarėme elgtis konstruktyviai, komisija pateikė savo pasiūlymą. Komisijos pasiūlyme yra keičiamas tik 13 straipsnis, yra įtraukiamas ir C punktas, kur kalbama apie e, lėšas, kurios panaudojamos, kai reikia teikti skubę pagalbą, toliau yra įtrauktas ir D punktas, ten paminėtas e, Connecting Europe instrumentas. Dėl nepanaudotų lėšų lankstaus panaudojimo, tai yra antras punktas, yra pateikta bendra deklaracija dėl MFF. Taigi čia nereikėtų koreguoti biudžeto. Yra du punktai bendroje deklaracijoje kuri buvo paskelbta 2012 m. spalio 26 dieną. Ką komisija neatsižvelgia, tai EDF ir lėšos iš susitarimų tabako sektoriuje. Čia taryba nepasiekė jokios pažangos. Aš Tiesiog noriu biudžeto generalinio direktorato atstovams trumpai, trumpai užsiminti, kokiu pavojingu ginklu mes dar turime kišeniai, ar galime prieš jūs panaudoti. Toliau. Kai kurie pakeitimai yra tokie gražus, kad jos galima pateikti ir keletą kartų. Aš manau, kad mes dar turime pasitarti E, dėl poros klausimų. Visų pirma, dėl biudžeto patvirtinimo susijusiu su joint undertakings. E, vyko bendras sustikimas ir su biudžeto kontrolės komitetu ir mes kalbėjome apie deleguoto akto taikymą. Aš paprašiau sekretariato irgi dalyvauti bendrame komitete sustikime su biudžeto kontrolės komitetu. Uh, Panašu, kad kitos išeities neturime, nes komisija nepaiso sutarimo ir nepateikia konkretaus pasiūlymo, e, kaip mes galime patvirtinti du atskirus biudžetus dėl EPP. E, abu generaliniai direktoriai paprašė vidutinio e, laikotarpio peržiūros ir tokio biudžeto patvirtinimo, bet mums tai yra neprimtina. Likščiol komitetas dirbo labai konstruktyviai, taip pat ir pranešėje. Mes pasisakėme prieš EPP, dal... mes nepaprieštaravome EPP deleguotiems aktams. Prisiminėme, kas atsitiko su DDP 2009 metais. Ir čia aš siūlyčiau štai ką. Aš teiksiu prašymą pagal 209 straipsnį, nes reikia tiesiogiai tvirtinti joint undertakings biudžetą. Taigi tiek, tiek trumpos informacijos iš mano pusės. Dar daugiau pateiksiu informacijos prieš balsavimą. Ačiū. Įvailo. Yes, uh, thank you very much. Įvailo. Ačiū Jūta. E, keletas pastabų Pirmiausia, nežinau, gal neišgirdau, bet mes dar laukiame, kol bus pakeistas finansinis reglamentas po to, kai bus sudarytas CPR susitarimas. Tai būtų susijęs su veiklos rezervu ir jie taip pat turės būti atspindėti dokumente. Taigi mano klausimas yra toks. Žinoma, komisija kol kas to nepaskelbė, bet tai turi būti atspindėta bendroje deklaracijoje. Aš suprantu, kad jūs norėtumėte pradėti procedūrą dėl pakeitimų ir tai gali šiek tiek užtrukti. tos taisyklės, kurios yra susijusios su DFP ir patvirtintos parlamento ir e, tarybos. Aš nežinau, ar bus įmanoma tai padaryti. Jeigu daugiau klausimų nėra, tai gal Inga iš karto galėtų atsakyti, prašom. Dėl EDF biudžeto ir sustarimo dėl tabako. Aš apie tai tik užsiminiau. Tikrai Čia nekalbu apie biudžeto vykdymo patvirtinimo pakeitimus. Tikrai nenoriu užvilkinti viso proceso, ko viską padarysime geriau, greičiau tuo geriau. Aš tiesiog e, e, norėjau paminėti EPP e, atvejį. Dėl antro klausimo tai negaliu atsakyti, nieko apie tai nesu girdėjusi. Uh, Be abejo, mes suinteresuoti tuo, kad ir čia būtų imtasi skubių veiksmų, bet aišku, reikia laikytis ir apsaugos taisyklių. Ačiū. Galbūt komisija norėtų sureaguoti? Jeigu tai prašom. Oui, merci, Présidente. Je voudrais réagir euh, tout particulièrement sur la question norėčiau pakomentuoti. E, norėčiau pasakyti e, štai ką dėl PPP. Tai yra labai svarbus klausimas. Turiu pasakyti, kad e, nežinau tiksliai, kaip viskas plėtojasi. Žinoma, kad mes siekiame supaprastinimo ir visi siekiame palengvinti gyvenimą ir sumažinti biudžetinius sudėtingumus ir suvaržymus. Taigi mes turime finansinį reglamentą Ir čia yra svarbus 209 straipsnis, kalbant apie PPP, ir čia yra numatomas biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir ta turėtų, tas turėtų būti daroma per komisiją, tokia yra numatyta procedūra, ji yra aiškinta ne vieną kartą ir aš maniau, kad visiems ta procedūra yra priimtina. Nemanau, kad parlamentas prarado priežiūros vaidmenį, žinoma, jis šiek tiek sumažėjo nes tai yra susijęs su komisijos vykdomų biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Tačiau kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad veiklos vykdytojai gali pritaikyti palankesnį režimą ir tai palengvins e, jų veiklą. Apskritai valdymas taps lengvesnis. Tas pats pasakytina ir apie joint undertakings. Ir tai yra numatyta Ir tai buvo pakartota praėjusią savaitę, kai vyko mūsų posėdis šiam klausimui aptarti. Buvo atvykęs generalinis direktorius atsakingas už tą klausimą, taip pat posėdėje dalyvavo asmenys atstovaujantis privatojų sektorių ir mes kalbėjome apie komisijos 209 straipsnio pasiūlymą ir mūsų siūlytus deleguotusius aktus bei jų įgyvendinimo pasiekmes. Aš turiu pasakyti, kad mes padarėme viską, kas buvo mūsų galioje. Mūsų siekis buvo užtikrinti bendrojo intereso apsaugą, ankstesnė mūsų pozicija buvo atskiri biudžeto įvykdymo patvirtinimai PPP. Mums atrodo, kad siūloma nauja situacija nebūtų tokia naudinga, todėl mes siūlome laikytis status quo. Taip pat turiu pasakyti, kad privataus sektoriaus reakcija į šiuos pasiūlymus buvo neigiama. Mes aptarėme tuos, tas galimybės, pateikėme šį rytą savo pasiūlymą ir jo santrauka galėtų būti tokia. Atsižvelgiant į JTI ir privataus sektoriaus nuomonę, mes galime taikyti dabartinę tvarką iki peržiūros. Jeigu yra sunkumų ir jeigu parlamentas mano, kad jos priežiūros vaidmuo dėl JTI nėra pakankamas, tai galime ieškoti kitokios formulės, net jei ji būtų sudėtingesnė. Mes galėtume tą padaryti, tačiau tai apsunkintų JTI veiklą. Ir mūsų sprendimas yra supaprastinimo su užtikrinimas Ir galiu poniai Greslė pasakyti, kad mūsų motivacija yra tokia. Mes dirbame būtent ties tuo ir manau, kad taryba taip pat tam pritarė. Mes esame pateikę pasiūlymą tarybai. Ačiū. Wortmeldungen habe ich jetzt. Panašu, kad daugiau nieko žodžio neprašo. Bet tu esi pranešėja, taigi šiaip ar taip diskusijų pabaigoje žodis tau bus suteiktas. Žvalgausi pasalę, tikiuosi, kad nėra tokių, kurių būčiau nepastebėjusi. Jens, prašom. Mm. Aš paprašiau žodžio, norėdamas pateikti klausimą komisijai, o taip pat šitą ir pasitikslinti. Visų pirma, pridursiu šitą prie komisijos pasakymo. Mes biudžetą, biudžeto procedūrą e, turėtumėm suderinti su fondų direktyva ten yra to, tokie, toje direktyvoje yra tokių elementų, kurie nepatenka į dabartinę biudžeto procedūrą. Aš noriu pastirauti, kada komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl prisitaikymo prie e, fondų direktyvos. Toliau joint undertakings klausimas. Mane šiek tiek nustebino. Uh, nuskambėjo argumentai, nes pane Greslė ir aš, o taip pat ir keletas kitų kolegų, buvome prieš jūs prieš porą savaičių pas jūs atvykę ir man susidarė toks įspūdis, kad mes kaip ir sustarėme dėl joint undertakings biudžeto tvirtinimo, įvykdymo patvirtinimo. Ir Vyko dar vienas susitikimas ir man susidarė toks įspūdis, kad galbūt tas ankstesnis susitarimas nebuvo toks ir aiškus, galbūt mes e, e, jį skirtingai išsiaiškiname, bet Ingeborga panašu, kad jau prabėgo keturios savaitės, o situacija yra lygiai tokia pati kaip ir prieš susitikimą. Jeigu aš gerai prisimenu, tai mes tarėmės, e, kad reikia susitarti kiek įmanoma greičiau. Dabar prabėgo keturias savaitės ir iš jūsų girdžiu, kad tarsi yra naujų aplinkybių. Man netrodo tos aplinkybės tokios jau naujos. Man atrodo, mes tiesiog praradome keturias savaitės, iš jūsų jokio pasiūlymo nesulaukėme. Ir tikrai nesu labai laimingas dėl to. Ačiū. Jan. Have, Šiuo metu, kaip suprantu, keičiamas nuomonėmis. Koks yra terminas, iki kurio turime priimti sprendimą, nes kuo daugiau apie tai galvoju, tuo daugiau man neiškumų atsiranda. Koks yra numatytas terminas, iki kurio mes turime dėl šio klausimo priimti gautinį sprendimą? Also ich glaube, da gibt es zwei, zwei unterschiedliche. Jan. Äh, Janai, panašu, kad yra du skirtingi laiko terminai. Kalbant apie joint order takings, tai yra metų pabaiga. Na, o tai, ką dabar papasakojo Ingeborg, yra kas kitka. Ir čia nėra konkretaus laiko terminas. Inge, prašom. Dėl deleguoto akto, tai mes apie tai turėsime balsuoti plenarinėje sesijoje sausio mėnesį. Mus spaudžia laikas dėl PPP, pranešimą galima pateikti tikrai labai greitai. Na ir pasakysiu, kad nematau jokių kitų galimybių, kaip kad pasinaudoti 209 straipsnių. Gerbiamas generalinį direktorių, aš norėčiau pasakyti štai, ką tikrai galiu suprasti, kodėl uh, E, jūs taip sureagavote, tarsi šiek tiek įsižeidęs. Visą laiką, kai reikia keisti biudžeto procedūrą, jūs sakote, kad tikrai nenorime, kad parlamentas prarastų teisių. Ir mes to nenorime, bet dabar Europos parlamentas prarado savo teisių. Ir kalbant apie e, naują daugiametę finansinę programą, tai ten bus numatytas finansavimas daug e, naujų joint undertakings. Panašu, kad buvo pasiektas susitarimas taryboje ir Taigi, prašau jūsų supratingumo dėl to biudžeto procedūros. Mes, e, mums tai yra vienintelė problema, kuri kyla su deleguotais aktais. Mes nebuvome tikri, kad e, prarasime savo teisų dėl 209 straipsnio pakeitimų. Taigi nelabai sąžininga iš jūsų pusės. Tikrai nenoriu su jumis ginčytis, noriu rasti sprendimą ir noriu, kad tas sprendimas būtų rastas greitai. Na, bet manau, kad čia neturime kitos išeities panašu, kad viskas jau užtruko labai ilgai, ištisą amžinybę. Ir tikrai nemanau, kad situaciją galėsime išspręsti vidurio laikotarpio peržiūros dėka. Tikrai įdomu, ką darysime toliau. Panašu, kad generalinis direktoratas mums kitos išeities kaip ir nepalieka. Panašu, kad jūs nesate griežtos politikos šalininkas. Aš bendradav... E, aš diskutavau su Joint Undertakings atstovais ir nelabai supratau, ko jūs bijote labiau. Ir nelabai supratau, ko jie bijo labiau, ar mūsų, ar komisijos. Na, bet Tikrai e, ne mano užduotis yra palengvinti administracijos institucijoms gyvenimą, bet kalbant apie PPP ateitį, tikrai nenoriu atmesti, atimti iš Europos parlamento e, galimybės vaidinti svarbesnį vaidmenį. Aš tikrai e, pasistengiau, kad ir diskusijos su taryba vyktų, kiek įmanoma sparčiau. Aš minėjau ir deklaracijas kai vyko paskutinė biudžeto reforma, liko keletas neįspręstų klausimų, pavyzdžiui, tabako susitarimo atveju jie tiesiog buvo pratesti ir buvo sakyta, kad apie tai galime kalbėti ateityje, bet kas atsitiks su PPP. Na, tikrai nenoriu užvilkinti visos procedūros, nenoriu sukurti papildomų problemų, bet tikrai manau, kad jeigu bus kažkas keičiama, tai ateitie mes galime turėti žymiai mažiau įtakos negu kad dabar. Ačiū, nematau, kad kas nors prieštarautų. Tikrai labai svarbu apginti Europos parlamento teisės. Būtent to mums reikia. Nors ir skundžiamasi, kad, yra, kad didėja biurokratinė našta. Aš jau anksčiau esu sakiusi, kad demokratija kažkiek kainuoja. Na, o dabar eikime prie kito darbo atvarkės klausimo. kai aš bendrauju su rinkėjais ir kai jie kalba apie demokratiją, tai aš pabrėžiu, kad tikrai e, e, demokratija nekainuoja pigiai, ji yra gana brangi. Gerai, tai dabar eikime prie kitos, kito darbo atvarkės klausimo, tai yra septintas klausimas, jį atidedame vėlesniam laikui, nes neturime pranešėjo ir nėra e, jokio kolegos, kuris galėtų pavaduoti pranešėją. Tai eikime dabar prie penkto klausimo. Džordžijos yra salėje. Labai gerai. Tai galime pakalbėti apie solidarumo fondą ir kai kuriuos pakeitimus, kuriuos būtų galima atlikti. Prašom, Džordž. Kyrie Proerė, repeticinė alfija, pasipadilionti to nomą. Pone pirmininkė, kolegos. Kalbame apie solidarumo fondą, kurio tikslas yra išreikšti ES solidarumą. Tokios priemonės pridėtinė vertė yra nenuginčiama, ypač šiandien, kai yra dedamos konsolidavimo paslaug, pastangos daugybėje valstybių narių kai bandoma reaguoti į stichinės nelaimės, aš džiaugiuosi komisijos pateiktų pasiūlymų, kuris yra teisingas. Mums reikia veiksmingesnio, efektyvesnio fondo. Ta galima užtikrinti supaprastinant taisyklės ir procedūras. Tai sumažintų laiką nuo stichinės nelaimės atsiradimo iki pagalbos lėšų skirimo ir solidarumo fondo mobilizavimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti pagalbos veiksmingumą. Europos audito rūmai praeitie yra kritikavę dėl nepakankamai greito fondo lėšų mobilizavimo. Aš džiaugiuosi, kad yra nustatytas vienas bendras kriterijus dėl e, šio fondo mobilizavimo Ir čia kalba eina apie išskirtinės regioninės stichinės nelaimės, vadovaujantis BVP dydžiu. Tačiau aš manau, kad 1,5 procentų ribinis slengstis yra pernelik aukštas siekiant reaguoti į tas stichinės nelaimės, kurios padaro didžiulę įtaką šalių ekonomikai. Todėl aš siūlau, kad e, ribinis lengstis būtų numatytas kaip 1 procentas nuo BVP. Aš taip pat džiaugiuosi galimybę e, daryti avansinius mokėjimus, pareikalavus nukentėjusiai valstybei nariai, nes tai leistų greitai valstybei nariai reaguoti į stichinės nelaimės padarinius. Ir aš kalbu ypač apie tas šalis, kuriuose e, matomas aiškus finansinis e, suvar, suvaržymas. Kalbant apie ribą, nuo 15 pro, iki 15 procentų yra numatyta 40 milijonų eurų suma ir tai galėtų numatyti ir užtikrinti geresnį lėšų panaudojimą. Kalbant apie avanso išmokėjimo galimybę, tai neturės jokio finansinio poveikio, nes avansinės sumos bus nuskaičiuojamos nuo bendros sumos. Tačiau ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į komisijos pasiūlymą, ketvirtos straipsnį A dalį apie avansinių mokėjimų e, finansavimą. Tai priklauso nuo bendrųjų reglamento nuostatų, dėl kurių mes esame balsavę netaip seniai. Ir tai kelia tam tikrų sunkumų. Dėl to mes turime ieškoti finansavimo alternatyvų siekiant greitai mobilizuoti solidarumo fondą, aš siūlyčiau, kad komisija atliktų preliminarų įvertinimą, ar yra laikomasi ketvirtos straipsnio pirmos dalies nuostatų ir tą reikėtų padaryti kaip galima greičiau. Reikia numatyti penkių savaičių laikotarpį, per kurį komisija įvertintų, ar fondo mobilizavimo sąlygos yra tenkinamos. Be to, Aš siūlau išplėsti fondo panaudojimo laikotarpį nuo 12 iki 18 mėnesių, kad būtų galima užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą, atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyventinimas reikalauja daug laiko kai kuriuose šalise. Kitas dalykas, mes turime paminėti, kad stikinių nelaimių prevencija yra labai svarbus klausimas, kur kas pigiau yra užkirsti kelią stikiniams nelaimėms, nei kad e, vėliau į jas reaguoti. Todėl galima panaudoti Europos struktūrinius fondus ir investicinius fondus, kad būtų užtikrinta sinergija Europos Sąjungoje ir užtikrinamas kaip galima geresnis turimų lėšų panaudojimas. Aš taip pat e, kalbu apie techninę pagalbą, pagal kurią būtų skiriamas finansavimas pagal solidarumo fondą. Ir kalbu taip pat apie tai, kad stichinės nelaimės atveju veiksmai turi būti daromi nedelsiant. Tiek norėjau pasakyti apie savo pranešimo projektą, dabar norėčiau išgirsti jūsų nuomonės. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją, nes manau, kad tai puikiai parengtas pranešimas ir tikrai manau, kad jis pasidarnaus solidarumo fondui. Manau, kad 23 šalims buvo skirta ir išleista nemažai pinigų, apie 100 milijonų eurų per mūsų aptariamą laikotarpį. Gaila, kad valstybėms narėmis tenka pasinaudoti šio fondo lėšomis, tačiau labai svarbu, kad tokia galimybė egzistuotų. Norėčiau žinoti, ką komisija mano apie katastrofų, gamtinių nelaimių tendencijas, regioninės atskirius regionus paliečiančias e, gamtinės katastrofas ir ar būtų galima panaudoti pirmosios e, išlaidų kategorijos B dalį. Ar ji buvo panaudota ir jei būtų buvusi panaudota, ar būtų pritaikoti kiti kriterijai. Ar dabar galiojančiose nuostatose, ar pagal dabar galiojančias nuostatas yra tokių atvejų, dėl kurių praeitie nebūtų buvę įmanoma panaudoti lėšų. Ar galima mm, ribas pakeisti ir padidinti iki vieno procento? Norėčiau taip pat, kad e, pamastytumėte apie štai kokį dalyką kartais, kai siaučia miškų gaisrai, tai be bejonės yra aiškiai gamtinė nelaimė. Taip, jos pasiekmes yra ilgalaikės, e, dėl to nukenčia ir gyventojai, ir ištisos teritorijos, taip pat tai atsiliepia ir BVP. Tačiau taip yra ne visada Viskas priklauso nuo nelaimės masto. Ir kai kuriuose valstybėse narėse tokių nelaimių iš viso nebūna. Šalis naudojasi solidarumo fondo lėšomis, ištikus tokiai nelaimiai. Tačiau nepakankamai daroma, kad e, būtų palengvinta sudėtinga pilie, žmonių padėtis, kurioje jie atsiduria ir padidinus tą ribą iki vieno procento, tos galimybės dar labiau sumažėtų. Nors tai ir rekomenduojama, reikėtų e, nuostatų kai kurių šalių atžvilgių, kad šios galėtų pasinaudoti išimtinę galimybę, iš, išimt, ties tvarkam būti šio fondo lėšomis ir 5 procentai, pusantro procentai yra kitas pasiūlymas, kurį mes tikrai turėtume svarstyti. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Ne. Tai ne, tuomet kreipiuosi į komisiją. Gal galėtumėte atsakyti į visus užduotus klausimus? Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui už jo parengtą pranešimą. Atsakydamas į įvairius užduotus klausimus, norėčiau visų pirma kai ką pakomentuoti. Siūlymas sumažinti regioninio BVP e, e, slengsti intervencijai e, mane verčia pasiūlyti prisiminti, kaip fondas buvo sukurtas. Jis buvo sukurtas tam, kad būtų galima padėti ištikus dideliai gamtiniai nelaimiai. Es mastu pademonstruoti finansinį solidarumą ir leisti šalims pasidalinti naštą, kuri konkrečiai vienai šaliai būtų neproporcingai didelė tačiau šis fondas nepakeičia visų egzistuojančių nacionalinių mechanizmų, Tai, tai nėra jo tikslas, jis nepakeičia ir egzistuojančių nacionalinių priemonių. Šio fondo paskirtis pagelbėti ištikus dideliai nelaimiai. Būtent tokiu tikslu tas fondas ir buvo sukurtas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ir tai, jog jei sumažinsite slengstį, atvejų skaičius, kuomet galima pretenduoti į pagalbą iš šio fondo išauks, tačiau bendra e, suma numatoma kasmet, kasmet solidarumo fondui kitoje finansinėje e, perspektyvoje yra sumažinta per pus. Ir teks, todėl teks derinti du dalykus Ir kaip jau sakiau, pradžioje tas fondas e, skirtas pagelbėti ištikus dideliai nelaimiai. Todėl reikėtų pamastyti prieš sumažinant e, tas lenk, regioninis lenksnį. Teisiniai aspektai, kaip pranešėjas teisingai pastebėjo, komisija siūlo įrašyti kai kurias nuostatas į bendrųjų nuostatų reglamentą, e, ir e, pa, pa, panaudoti kai kurias įplaukas iš numatytas lėšas iš regionės plėtros fondo, iš sąnaudos fondo. Dabar baigėsi E, dabartinė finansinė programa ir aš suprantu, kad sanglų, iš sanglaudos politikos paimti lėšas yra sudėtinga, bet mes sukūrėme finansinį reglamentą, kuris yra pakankamai iškus visiems veikėjams ir jo pagrindu jie gali saugiai veikti. Ir kaip pranešėjas siūlo, siūlau. Noriu pabrėžti, kad dabar atliekamas tyriamasis darbas, e, aiškinantis, kokios alternatyvos egzistuoja ir ar jas būtų galima panaudoti. Trečia. Ma maksimalus galimas vėlavimo laikotarpis, kiek komisija gali vėlinti savo reakciją. Pasidomėjus paaiškės, kad, kad toks vėlavimas negali būti priimtinas, nes dažnai prašymai būna užpildyti ne iki galo, jie dažnai pateikiami to, tos gimtaja kalba iš šalies, kurio, iš kurios yra prašymo teikėjai, todėl tenka užpildyti visas spragas, surinkti visus trūkstamus dokumentus, tai užtrunka. Nuomonės projektai, kuriuos siunčia komisija, taip pat turi būti išversti Taigi yra daugybė tarpinių žingsnių, kuriuos reikia e, žengti ir jeigu įrašysime penkių savaičių reikalavimą, tai reikš, kad sprendimas turės bus, turėtų būti priimtas neturint visų dokumentų ir, ir jis nebus e, tikslus ir, ir tinkamas. Tai tiek. Tuo tarpu ir, ir siūlyčiau glaudžiai bendradarbiaujant su pranešėju e, parengti pakeitimus, dėl kurių būtų sutarimas. Labai ačiū. Dar norėtum, e, Georgijos, kažką pridurti, jeigu tai prašom. Ačiū, noriu padėkoti už šį vykusią diskusiją komisijos atstovui, taip pat už pastabas ir pasiūlymus. Ir norėčiau priminti kolegoms, kad pakeitimų, pakeitimus reikia įteikti iki gruodžio 17 popietės. Prieš pat kalėdas. Iki laiko tarp prieš pat kalėdas. Dann verlassen wir jetzt. Kągi labai ačiū, baigiame svarsyti šį darbo atvarkės klausimą ir einame prie šeštą klausimą. Tai yra labai mūsų mėgstamas semestras. Angelika Vertman, prašom. Ačiū pirmininkė. Kodėl yra teikiama ši nuomonė? Mes e, kalbame apie 2014 metų metinę augimo apžvalgą, jį pasirodė e, Lapkričio mėnesį ją pateikė komisija. Mes teikiame savo nuomonę, Ekonų komitetas rengia nuomonę savo iniciatyvą. Galima labai trumpai apibūdinti ilgą istoriją ir aš pasakysiu dėja, Nes jeigu mes palygintumėm 2013 ir 2014 metus, tai galiu pasakyti, kad sistema labai mažai pasikeitė, kai kuriais atvejais dėja visiškai nepasikeitė mes Austrijoje taip sakome. Taigi, jeigu dar nesate e, gavę nuomonės teksto, labai trumpai ją pristatysiu. Čia mes kalbame apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, taip pat be abejo mes paminėjome ir tai, kad e, darybos dėl MFF jau yra baigtos, jos jau liko mums už nugaros. Ir be abejo mes paminėjome ir nuosavas, nuosavus išteklius, uh, Taip pat rašome, kad yra būtina ir e, darbo grupė dėl tų nuosavų išteklių surinkimo. Kaip jau sakiau, dėja, mažai kas pasikeitė. Aš čia savo asmeninę nuomonę išsakysiu. Krizė tebesitėse, ji ko gero dar ir tebesitęs. Ir mes irgi turime daryti tam tikrą spaudimą, kad e, kažkas pasikeistų. Aš laukiu komentarų, pastabų, pasiūlymų, laukiu ir pakeitimų. Mes pakeitimus dar galime teikti. Pakeitimus galime teikti, mėly kolegos, iki sausio trečios dienos. Taigi nebūtinai e, turite dirbti per kalėdinės atostogas, galite ir prieš kalėdas tuos pakeitimus parengti. E, Sausio 23 mm, balsuosime čia, ekon komitete balsavimas įvyks dar už savaitės ir vasario mėnesį dokumentas pateks į plenarinę sesiją. Ačiū. Ar kolegos turėtų komentarų? Ne. Yra kas nori pasisakyti, jeigu tai prašome. Hvala lijepa predsjednice Haug. Samo sam htio eh, kazati kako je... Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu tik pasakyti, kad ši Europos komisijos metinė augimo apžvalga 2014 metams pirmą kartą apima ir Kroatijai skirtą skyrių. Ir pirmą kartą komisija e, lapkričio 15 e, paskelbė savo išvadas ir Kroatijos atžvilgių. Kaip galite įsivaizduoti, tai yra aktyviai svarstoma Kroatijoje. Mes Kroatijoje svarstame ir 2014 biudžetą. Neseniai dalyvavau, konfer... ką tik dalyvavau konferencijoje surinktoje parlamente. Šio klausimu ten buvo biudžeto generalinio direktorato atstovai, jie pristatė pagrindinės procedūras ir uh, taip pat laukiame Europos parlamento ataskaitos, kuri turėtų atkreipti visuomenės dėmesį į, į numatomą procedūrą. Šalies biudžeto deficitas yra toks didelis, kad dabartiniai vyriausybei nepavyks tos problemos išspręsti per ateinančius metus, taigi prognozijas ateinančiam trim metam mano šaliai yra tikrai labai svarbios. Ja, danke sehr. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų sureaguoti? Ne. Gerai. Tai tiesiog dar priminsiu. Sausio trečioji yra pakeitimų teikimo galtinis terminas, bet e, iš tikrųjų būtų geriau, jeigu dar prieš kalėdas tos pakeitimus pateiktumėte. Tuomet e, savo ramiai galėtumėte švesti kalėdas. Eikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Bendra darbo grupė. Jūro ir biudžeto komiteto bendra darbo grupė Ši darbo grupė nebuvo susitikusi, neposėdžiavo, taigi ir ataskaitos nėra. Nieko nenuveikė, o šiandien dar gavo vieną papildomą užduotį. Mes šią užduotį savo jau, jau pasiskyrėme ir ieškome sprendimų. Puikumėlis, jau darbo grupė e, imasi užduoties, nes, kaip supratau, ir jūs norite švęsti kalėdas. Gerai, teikime prie 17 darbo tvarkės klausimą. Ir čia manau, kad nekažin kiek užtruksime ties šiuo klausimu. Pranešėjas pakalbės e, apie trilogą dėl EIB išorės įgaliojimų. Prašom. E, Ačiū, ponia pirmininkė. E, iš ties kalbėsiu trumpai. Vyks vyksta trišalės dėrybos. Mes e, svarstome tekstą, dokumento tekstą, taip pat ir konstatuojamasias dalis, dalis. Taip pat pradėjome e, tartis dėl konkrečių formuluočių susijusių su išorės įgaliojimais. E, kol kas mes neturime signalo dėl Europos parlamento tikslo dėl skolinimo ribų ir šie klausimai nėra tinkamai kol kas svarstomi. Mes laukiame, kol sulauksime signalo iš tarybos. Iš tiesų didžiausias dėmesys yra skiriamas tiems dokumento tekstams, kurie yra susijęs su skaidrumu. Kalbant atvirai, prieš keletą metų mes patvirtinome vidurio laikotarpio peržiūrą ir mes laukiame, ko, kada šie reikalavimai bus įgyvendinami. Kol kas taip nėra. Dabar yra pateikti ir nauji reikalavimai, taigi šiuo metu yra nagrinėjami e, dokumentai, kurie bus pritaikomi kai kuriuose pasiūlymuose, kuriuos mes palaikėme. Gan sudėtinga rasti realių galimybių reikalauti, kad šių reikalavimų būtų laikomasi banke. Iš esmės yra šiokių tokių skirtumų. E, jie yra susijęs su atsiskaitimu, ataskaitų teikimu ir kas turėtų būti įtraukta į tas ataskaitas. Parlamentas taip pat siekia plataus konsultavimuose su vietos bendruomenėmis. Taip pat uh, ir dėl ribinių slengstinių ribų. Tai yra vienas mūsų prioritetų. Kitas trišalio darybo posėdis įvyks kitą savaitę. Jūs, ponė pirmininkė, pirmininkavote trišaliams daryboms ir aš tikiuosi, kad jo sėkmė priklausys nuo tarybos atsakymų. E, taip pat norėčiau kolegoms ir šešėliniams pranešėjams pasakyti, kad e, kitą savaitę visiems patogių laikų būtų tinkama susitikti ir peržiūrėti tuos dokumentus, kuriuos nagrinėjame su taryba ir komisija. Galėtume pažiūrėti, ar turite kolegos naujų pasiūlymų, ar prieštaraujate kai kurioms nuostatoms. Aš manau, kad galėtume nustatyti kitai savaitai tokį laiką. Kągi, labai ačiū. Ar kas nors turi komentarą, jeigu tai prašom? Like to... Tik vieną sakinį, Jūta, aš norėčiau pagirti Ivailo, kuris tikrai puikiai e, dirba ir koordinuoja veiklą. Aš norėčiau padėkoti Jums už patirtį ir esu stikinęs, kad mes esame gerose rankose. Tikrai galima tai pasakyti. Įvailo sakė, kad aš vadovauju trilogui, na bet netiesa, tai aš tam trilogė tiesiog dalyvauju, ne jam vadovauju. Na bet viskas tvarkoj. Taip ir turi būti. Reikia leisti dirbti tiems žmonėms, kurie nusimano, o ne tiems, kurie nenusimano. Puiku, priartėjame prie pabaigos įveikėme darbo tvarkę, apsvarstėme visus klausimus, kuriuos tik galėjome apsvarstyti. Linkiu visiems gražaus likusio vakaro ir be abejo susitiksime bent jau Strasbūrę.